Colleghi, per favore, prendete posto. I relatori sono presenti. Labas rytas, ponios ir ponai, kviečiu visus susėsti. Pranešėjai jau yra atvykę, taigi galime pradėti darbą. Pirmasis mūsų darbo atvarkės punktas tai yra bendros diskusijos dėl 11 ir 13 punktų dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo padarinių. Nežinau, kaip ponas Lok, ponė Lokbėler ir pona, ponė Gal, kaip jie, jos tarpusavyje išsiaiškino, kalbės, kuri kalbės pirmoji, tiesiog norime jūsų abiejų išklausyti. Tai yra paskutinis mūsų AFET komiteto posėdis prieš naujosius metus ir mes bendrai norime pristatyti pranešimo projektą. Pakeitimuose kalbama apie įvairias komitologijos procedūras, priimant strateginį dokumentą. Uh, ir šis, ši reguliavimo procedūra su tikrinimo išlyga leidžia Europos parlamentui apsvarstyti tas priemonės, kurios nepatenka į teisinį pagrindą. Mes labai detaliai diskutavome šiais klausimais ir nusprendėme, kad taip, taip parlamentas parodytų nuoseklumą, jeigu RPS procedūra būtų panaudota, e, jeigu, aišku, būtų patenkintos tam reikalingos sąlygos. Tai būtų taip pat pagrindas, darnus pagrindas parlamentui dėrėtis ateityje dėl išorės santykių priemonių, kas yra labai svarbu, turint omenyje, kad dabartinės priemonės baigsis galioti 13 metais. Taip pat mes paprašėme balsuoti dėl pakeitimų iki gruodžio pirmosios dienos, iki Lisabono sutarties įsigaliojimo datos. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šis sprendimas bus pasenęs po gruodžio pirmosios dienos, mes nusprendėme nebalsuoti. Na, o dabar pagal Lisabono sutartį RPS jau nėra galiojanti nuostata yra daroma, daroma skirtumas tarp a, deleguojamų aktų ir gyvendinimo aktų. Na ir e, deleguojamų aktų įgyvendinimo procedūra yra susijusi su reguliavimo procedūra su tikrinimo išlyga. Na ir dabar institucijos vis dar derasi, kaip ši nauja procedūra galėtų būti e, atspindėta teisės aktuose. Mūsų pirmininkas, ponas Albertini, parengė komunika gavo komunikatą iš komisarės Ferrero Waldner, pateikiant argumentus dėl strateginių dokumentų patvirtinimo. Tai yra ilgas komunikatas, kuriame yra pateikiami teisiniai argumentai. Kadangi institucijos vis dar derasi dėl to, kaip ši nauja procedūra gali būti integruojama į teisės aktus, mums dar neįmanoma pasiūlyti pakeitimų, kurie atspindėtų naująją situaciją tai yra labai išskirtinės aplinkybės, kadangi yra dvi sutartys ir dėl to mes nusprendėme šiandien dėl pranešimo nebalsuoti. Tačiau norėtumėme paprašyti komiteto įgalioti mūsų dėryboms dėl e, strateginio dokumento principų E, tas strateginis dokumentas būtų laikomas deleguotų aktų. Atsižvelgiant į Lisabono sutartį, žinoma, ir taip pat atsižvelgiant į vykstančias dėrybas tarp institucijų, dėrybas dėl e, teisės nuostatų. Atsižvelgiant į pranešimo parengimo terminą, aišku, viskas labai priklausys nuo dėrybų tarp institucijų išdavų. Na, o tuo metu kol kas mes galime aptarti teisinius klausimus. Vyko ne, neoficialūs konstruktyvūs susitikimai su komisijos tarnybomis dėl strateginio dokumento ir mes greitai įsteigsime oficialiąją darbo grupę kuri bus įsteigta e, žmogaus, žmogaus teisų pakomitečio e, sudėtyje. Ir nusprendėme, kad Europos parlamentas oficialiai sureaguos jau po to, kai bus gautas strateginio dokumento pro, pro, projektas per komitologijos registrą. Ir tada parlamentas jau nuspręs, kuomet reiks renkti tolesnius posėdžius. Dėkoju. Bene, grazie onorevole Lockbiller, forse onorevole Gal. Dėkoju, ponė Lockbiller. Galbūt ponė Gal dar norėtų ką nors pridurti. Ačiū, pirmininkė. Kolegija Barbara viską iš principo pasakė, bent jau viską, kas yra svarbu, turint omenyje šį, šią sudėtingą teisės procedūrą. Ir aš tik tai norėčiau akcentuoti ir šiek tiek paaiškinti kolegoms, kad šiame pranešime yra e, dvi pakeitimų grupės. Pirmąją pakeitimų grupę, pirma e, pakeitimų grupė atspindi komisijos pasiūlymus ir tuose pakeitimuose yra paremam, paremiamas e, komisijos pasiūlymas dėl mokesčių muitinės, muitų rinkliavų finansavimo Tai yra techninio pobūdžio reikalavimas ir mes sveikiname šią komisijos iniciatyvą. Na, o kitas, kita pakeitimų grupė, kuri buvo pasiūlyta mūsų pranešime, kaip ir vystimosi komiteto kolegos savo pranešime teigia, būtent, kad daugiau įgaliojimų būtų skiriama parlamentui, kad būtų galima sekti atidžiau įvykius, kas vyksta strateginėme dokumente ir daugiametėje programoje. Taigi dabar vyksta teisinės diskusijos dėl teisinių neiškumų, nes neiškumai atsirado dėl to, kad nėra teisinės formuluotės, kaip ta reguliavimo procedūra su išlyga galėtų būti pritaikyta dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Taigi dėl šios priežasties reikia šiek tiek palaukti, kol bus parengta tinkama formuluotė mūsų pranešime ir tada jau galėsime toliau dirbti. Deve ir mūsų komitetas paraleliai rengia pranešimus dėl šių atskirų priemonių. Taip pat labai svarbu e, dirbti ir su komisijos strateginiu dokumentu. Aš manau, kad jiems irgi yra uh, E, reikalinga mūsų parama ir mes prašome jūsų suteikti mums e, dėrybinius įgaliojimus tam, kad galėtumėme toliau kalbėti su komisija. Dėkuoju. Grazie, molto appropriato il suo. Ačiū. Ačiū už mintis. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Ponas Brok, prašom. Ačiū, ponė. Pirmininką, kam reikėtų suteikti įgaliojimus? penso che il mandato debba essere, debba essere eh... man atrodo, kad eh, pranešėjams reiktų suteikti įgaliojimus, bet gal dar kartą jų paklausti. Eh, Pone Lokbiler sako, kad eh, norėtume čia aš su ponia gal gauti komiteto įgaliojimus. Pone Brenton, nors tai nėra dabar svarstomas darbo tvarkės klausimas, bet susijęs būtent su deleguotais aktais, manytumėme, kad jeigu būtų iš karto derimasi dėl visų AFET instrumentų, o ne dėl kiekvieno atskirai, ir e, DCI taip pat dėrėtumėmės kartu, ir reiktų stengtis taip dėrėti su taryba ir komisija. Iš ties jaustumėmės stipresni, jeigu dėl visų instrumentų su taryba ir komisija dėrėtumėmės kartu ir prašome atitinkamų įgaliojimų. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Hautala. Šis susidėrėtas e, kompromisas tarp institucijų ir pranešėjo yra labai geras, reiktų duoti tos įgaliojimus, galime tik pasidžiaugti e, šituo rastų sprendimu, kadangi jį prie jo prieiti tikrai nebuvo paprasta. E Pone Mundico, po to ponas Brok. Ačiū ponė pirmininkė, kaip socialistų frakcijos pranešėja. Manau, kad teisingos mintis buvo išsakytos, reiktų kon parlamento kontrolės funkcijas tinkamai įgyvendinti e, dėl šių finansinių instrumentų. Pirmą kartą mes e, praleidome galimybę kontroliuoti tinkamai deleguotus teisės aktus ir aš prisijungiu prie pranešėjos pasiūlymo. Ponas Brok dabar, prašom. Aš galiu pritarti įvardytiems tikslams, ypač dėl to, kad būtų kartu deramasi. Žinau, kaip viskas vyko finansinių instrumentų galiume pradžioje, kokios vyko dėrybos. Aš vadovau parlamento dėry, dėrybiniai grupiai, tačiau tuomet dėrėjusi e, labai mm, nemaža dalis parlamento narių, o dabar su viena išimti de, derasi tik viena frakcija. Aš nežinau, ar tai yra gerai. Manau, kad dėrybinė komanda turėtų būti plačiau suformuota ir geriau atstovautų mūsų komitetą bei jį reprezentuotų. Ačiū. Ar dar yra norinčiųjų? Kolegė Liuzing. Pone Liuzing. Dabar žodis po jums, jums, o po to dar kartą eh, kitiems kolegoms leisime pasisakyti. Ačiū, esu kairiųjų šešėlinė pranešėja. Pritariu ponios Lochbiller argumentams. Mes su kolegomis labai intensyviai apie tai kalbėjomės. Noriu padėkoti, kad tokioje sudėtingoje situacijoje buvo rastas toks puikus sprendimas. Dabar ponė Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsakydama e, ponui Brok pasakysiu, tikrai ne viena frakcija ponė Mitchell, ponė Gal yra mano pranešėja, o Šolts yra iš Inte komiteto, taigi kolegų, kurie čia dirba, yra daugiau. Na, ponė Kinga Gal iš jūsų frakcijos taip pat dalyvauja dėrybiuose, bet jeigu jūs manote, kad parlamento poziciją sustiprintų dar vienas jūsų frakcijos narys, tikrai tam neprieštarautumėme ir kartu norėtumėme dar su socialistų papildomo e, dėrybininko. Norime, mm, kad dėrybose dalyvautų ne tik pranešėjai, bet ir šešėliniai pranešėjai. Aš nežinau, ar ponia Brok būtų tinkamas sprendimas įtraukti visus šešėlinius pranešėjus į dėrybas. Ar norėtumėte dar labiau išplėsti dėrybinę komandą. Bent jau dabar norėčiau pono Brok paklausti dėl tokio pasiūlymo. E, dabar žodis ponui Brok. Ačiū. Man šešėliai niekada nepatiko, bet šį kart gal bus išimtis. Tokį sprendimą dar reiktų aptarti Nežinau tiksliai, kas yra čia šešėliniai pranešėjai. Reiktų nagrinėti situaciją išsameu, bet jeigu nekils čia problemų, manau, šis pasiūlymas tikrai bus geras. Pone Gal, ačiū, ponė pirmininkė, tikrai nemanau, kad kils problemų dėl šešėlinių, aš esu viena iš pranešėjų ir pristaty, pristatydami, e, pristatydamas pranešimą mes nusprendėme, kad būtent ponė Lochbeler šį kartą pradės kalbėti, tačiau mes esame visiškai lygios, puikiai koordinuojame savo darbą. Galiu pritarti kas, tam, kas šiandien buvo išsakyta. Nemanau, kad nei ponas Mitchell, kuris yra atsakingas už šitą instrumentą kentame komitėje ir aš puikiai dirbame. Nemanau, kad čia galėtų kilti kažkokių papildomų sunkumų. Aišku, sako pirmininkas. Gerai, po diskusijų pažiūrėsime, e, kokia bus situacija. Taigi dar jūs norite pasakyti, pasisakyti taip. Būtinai suteiksiu jums žodį. Pone Mūnis. Ačiū, ponė pirmininkė. Liaudės partijos frakcijai kyla problemų pasiūsti du koordinatorius. Yra e, situacija tokia, kad pirmiausia reikia apsitarti kas už kokį pranešimą bus atsakingas. Gal ne viskas buvo suderinta, mes su ponė Brantner kalbėjomės, užsitikrinama, kad mūsų e, pozicija būtų atspindėta ir nebūtina visur iki galo įtraukti šešėlinius pranešėjus. Ponas pirmininkas dabar. Panašau, kad nebėra norinčiųjų pasisakyti. Taigi, Poniai Mil... Pono Milan iš komisijos žodis, prašom. Kaip ponė Lokpiller užsiminė, komisarė Ferrero Valder kreipėsi į jūs ir ponę Žali raštu iš, dėl tam tikrų techninių klausimų, išreiškė savo mm, nuomonę. Gal reiktų ją paviešinti visam komitetui. Pone Valner e, siekia, kad dėrybos vyktų sparčiau. Tikrai džiaugtumėmės, jeigu šiuo klausimu rezoliucija būtų primta kiek įmanoma anksčiau. Džiaugiamės, jeigu būtų pranešėjai įgalioti susitikti e, su taryba, būtina, kad abi teisėjai Krošakos aptartų šį klausimą kaip įmanoma greičiau.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 manyčiau, kad prieėmė kompromisą. Pone Munys, paskutinė pasisakys šio klausimu. Socialistų frakcijoje šešilniai pranešėjai atsakingi už darbą finansinių instrumentų grupėje. Pirmininkas, ačiū. Tikrai dabar galime baigti nagrinėti šį darbų tvarkės klausimą. E, e, Dėl dujų tiekimo. Pranešėjas Šariš Volski paprašė, kad jo nuomonės svarstymas būtų truputėlį atidėtas, kadangi jis vėluoja tai tuomet e, reikėtų pono Lamsdorfo klausimą aptarti, bet jo irgi ir nėra. Tai tada imkime mano, tai yra paskutinį darbo tvarkės punktą dar e, šiandien, tai yra 2008 metų metinė ataskaita dėl bendros užsienio ir saugumo politikos. Trumpai keletas minčių apie šį pranešimą tai kol kas yra tik tai preliminarus keitimasis nuomonėmis, o išsamesnės diskusijos įvyks sausio mėnesį. Pranešime yra kalbama apie strategijas ir specialiai nesileidžiama į detalės. Norima sutelkti dėmesį į esminius dalykus, o ne išbarstyti minčių. Dabar dėl paties turinio. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, ES įgyja naują, daug svarbesnį vaidmenį. Todėl ji turi veikti nuosekliau, aiškiau, jai reikia efektyvesnės užsienio politikos ir atitinkamų priemonių bei lėšų biudžete. Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrindamas demokratinį legitimumą, taip pat ir užsienio klausimuose. Taigi jis turi būti tiesiog įtrauktas į BUSP sprendimų prieimimą. Aukštojo galiotinio postas tai yra naujovė, kurią sukūrė Lisabono sutartis turėtų į Europos parlamentą ateiti neretkarčiais, bet reguliariai pagal um, iš anksto sudarytą grafiką. Aukštoji galiotinė taip pat turėtų tartis su parlamentu, skiriant aukštuosius pareigūnus, pavyzdžiui, ypatingosius pasiuntinius atstovus, kad būtų užtikrintas specialiųjų atstovų, ypatingųjų atstovų skirimo skaidrumas. Pranešime keliose vietose bent yra pabrėžiama, kad būtina peržiūrėti dabar galiojantį institucinį sutarimą, ypač dėl prieigos prie konfidencialių dokumentų. Daug dėmesio yra skiriama veiksmingam daugia šaliam požiūriui ir yra pabrėžiama, jog turi būti tvirtas ir konstruktyvus bendarbiavimas palaikomas su jungtinėmis tautomis. Todėl um, nu, kalbama apie ES delegacijas į Ženevą ir New Yorką, kur turi būti pasirūpinta, kad būtų pakankamai darbuotojų ir pakankamai lėšų, kad tos delegacijos galėtų atlikti savo darbą deramai. Taip pat kalbama apie glaudesnį ES ir NATO bendradarbiavimą. Yra pabrėžiama, kad Europos parlamentas skiria didelį dėmesį transatlantiniai partnerystiai. Taip pat yra analizuojama, kokios turėtų būti laikomasi konkrečios linijos dėl tam tikrų geografinių regionų. Čia ypač išskiriama Vakarų Balkanai, Pietų Kaukazas, Vidurio rytai, Afganistanas ir kiti regionai. Taip pat noriu pabrėžti, jog rytų partnerystė, taip pat ES ir Viduržėmio jūros regiono potencialas yra didelis. Pagal Lisabonos sutartį mes dabar tikimės, kad aukštoji įgaliotinė, kadangi jau ji pareiškė tokį norą, kad ji dabar realiai ir užmėgs realaus dialogo santykius su mumis ir palaikys tokius santykius visuose etapuose. Tokia būtų pranešimo, kurį aš Siūlau jums uh, apžvalgą vakar ar šiandien ryte galbūt jūsų biurus pasiekė pranešimas anglų kalba, per artimiausias kelias dienas jis bus išverstas į kitas kalbas. Nežinau, ar jau yra nustatytas terminas pateikti pakeitimams? Taip, taip, atsiprašau, žiūrėjau ne į tą puslapį. Sausio 12 diena vidudienis, tai yra terminas pakeitimams pateikti. Ir dabar siūlyčiau diskutuoti šį klausimą, ar kas nors norėtų pasisakyti. Eh, eh allora, se <laughs> la esposizione succinta che... Kągi, jei mano trumpa apžvalga nesuteikė jums noro diskutuoti, ar gal e, tai, kad mano dokumentas tai vėlai tik atkeliavo, tik šį rytį ir niekas dabar nenori pasisakyti, tai kągi. Ne, vis tik tai yra žmonių, kurie namų darbus atliko, ponas Brokas. Ačiū. Atsiprašau, e, kad pražiopsojau. E, ne visada galiu e, atidžiai sekti, kas vyksta. Ir mokykloje man nesisekė tą daryti. Viskas atrodo gerai, tiesiog vieną mintį norėčiau čia įnešti. Ypač tai yra susijęs su baronienė Ešton. Manyčiau, kad pranešime reiktų pafilosofuoti apie e, bendrijos ir nacionalinės prerogatyvas, kadangi specialius įsigaliotinis e, ir komisijos pavaduotojas viename asmenyje atsirado, situacija iš principo pasikeitė, todėl reiktų į tuos pasikeitimus sureaguoti, atitinkamai pakeisti pranešimą, kitaip galime atsidurti tikrai sudėtingoje situacijoje, ypač po vakarykščio svarstymo, kai mes matėme tikrai daug nerimo ir susijaudinimo. Atsižvelgiant į visą tai, manyčiau, reiktų pranešimo tam tikrą dalį pasukti mano minėtą linkme. Eh, nella breve introduzione che ho fatto. Ačiū, ponia Brokai. Savo trumpoje įžangoje. Aš rėmiausi ankstesniu pranešimu ir būtent kalbu ir apie tai, ką jūs, ponia Brokai, palėtėte. Tas e, punktas yra aptariamas mano pranešime gan plačiai ponas Breda. Preda. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat turėsiu perskaityti, ta, perskaityti dar pranešimą, šiek tiek vėlavau šyrit ir norėčiau šiandien akcentuoti keletą dalykų. Manau, kad pranešime tiek teminė, tiek geografinė prasme yra paliečiami visi svarbiausi klausimai. Antras dalykas. Manau, kad pranešime labai teisingai yra kalbama, kad taryba turi vesti dialogą su parlamentu dėl bendros užsienio ir saugumo politikos, remiantis kasmetinę ataskaitą. Na ir aš manau, kad mes turime akcentuoti ir tai, kad reikalingos parlamentinės konsultacijos tais sprendimais, kurie yra susijęs su žuvininkystė ir bendraja saugumo bei gynybos politika. Taigi, aš manau, kad tokiu būdu politika bus patikimesnė tarptautiniu mastu dėl transatlantinės partnerystės. Yra kalbam apie tai, kad kartu su partneriais iš Amerikos turime laikytis bendro globalaus požiūrio. Ir vakar turėjau galimybės ponios Aštin paklausti, kokia yra jos pozicija šio klausimu. Taip pat dėl kospel misijų, aš manau, kad joms irgi reikia skirti daugiau dėmesio ir taip pat reikalingai kalbėti ir apie rytų partnerystę. Dėkoju. Taip, būtent visi šitie jūsų paminėti dalykai ir atsispindi mano pranešime. Taigi, ačiū Jums labai už tai, kad pritarėte mano siūlomam tekstui, ar būtų dar norinčių pasakyti. E, panašu, kad ne. Tuomet baigėme svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Pone Brantner nori kažką pasakyti. Atsiprašau, kad dabar tik sureaguoju, pritariu ponui Brok. Po diskusijų su ponė Ešton iškilo klausimas, e, ką darys konkrečiai išorės tarnyba, e, buvus Relex. Mums reikia tą sužinoti ir kokia bus mūsų pozicija. Tikrai dar neaišku. Antra, kai ką reiktų pridurti, šiuo metu taryba e, parengė dokumentą dėl es integracinių pajėgumų. Reiktų pareikšti savo nuomonę bei pažymėti, kad šioje srityje vėl kažkas pajudėjo ir vėl grįžtama prie stipriųjų ES pusių. Toliau ES ir trečiųjų šalių sutartis, ten turime žymėje žmogaus teisių nuostatą, reiktų užtikrinti, kad šita nuostata būtų geriau gyvendinima ir geriau funkcionuotų. Ačiū. Dėkoju, poniai Brantner. Atkreipsiu, atsižvelgsiu į tai, ką Jūs pasakėte. Na, bet kuriuo atveju iki gruodžio 12 dienos turite laiko uh, pateikti pakeitimus. Ir tikiuosi, kad pavyks išvengti tų sunkumų, e, apie kuriuos jūs kalbėjote. Taigi, jeigu daugiau niekas nenori klausti nieko, aš tada stabdau posėdį, nes kiti pranešimai e, yra tie, kuriuos rengė ponas Lamsdorfas ir ponas Arijus Švolskė, o jų dar nėra. Taigi teks jų palaukti ir matyti dabar 10 minučių, darysime 10 minučių pertrauką ir po 10 minučių grįšime ir toliau dirbsime.